pirmininkė. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Πόνοι ir ponios, tęskime posėdį. Noriu informuoti, kad ponas Tobijas Flogo pagal šeštą darbo tvarkos taisyklių punktą ir atsižvelgiant į Müncheno institucijų prašymą. Jo mm, padėtis bus aptarta Teisės reikalų komitete. Na, o dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės, žodiniai klausimai, rožiniai vina ir leistina enologinė praktika. Visų pirma, Suteiksiu žodį žodinio klausimo pra, viena iš autorių, ponė Liulink. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aukštos kokybės vinų gamintojai ir tikri vyno ekspertai nenori netgi